penki žuvo ir vienas išgyveno. Ir gal mes galėtume taip pat pagerbti šių žvėjų atminimą. Sicuramente, collega, fatto bene a fare questa sottolineatura. Ci associamo. Jūs visiškai teisingai atkreipėte mūsų dėmesį į, į šią problemą ir mes visiškai pritarėme tam, ką Jūs pasakėte. Ponas Simpson. Pone pirmininkė, Aš norėčiau paprašyti techniko pagalbos, kadangi mano aparatas numeris 176 visiškai neveikia. Alora. Taip, iš tikrųjų, tai ir paprašysime technikų iš karto jums padėti. Sausio 18 dienos e, posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai buvo išplatinti visiems, jeigu jūs jiems neprieštaraujate, tuomet šie dokumentai yra patvirtinti. ką tiek ir kiti pateikė deklaraciją raštu numeris 004. Joje kalbama apie dumblių populacijos padidėjimą. Ja pasirašė pakankamai parlamento narių ir pagal 123 taisyklę šis dokumentas bus nusiustas tiems, kams yra skirtas. Panas Kadek Dėkuoju, ponė pirmininkė, girdimi kolegos, aš nekiek nebejoju, kad komisija atsižvelgs į šią e, rezoliuciją raštu ir imsis priemonių tam, kad būtų sprendžiama ši labai opi aktuali problema, kuri nukrios kenkia visos ES šalis. Nes e, mes jau sugebėjome kažkada išspręsti parazitų išplėtimo problemą, tai dėl to, kad visos valstybės narės e, suvienijo savo jėgas. Jau keturias e, sesijas iš eilės mes siekime jūsų paramos ir aš dėkoju jums už jūsų paramą. Ypatingai dėkoju tiems kolegoms, e, kurie man iš tikrųjų padėjo, ponas Liničiek e, iš socialdemokratų frakcijos, liberaldemokratų frakcijos kolegas ir taip pat kolega iš žaliųjų frakcijos. Pirmininkas, sveikiname jums, ponia. Danielas ir Al pateikta e, deklaracija raštu nu, numeris 0037.